bus spontaniškų pasakymų procedūros ir nebus mėlynosios kortelės procedūros. Žodis komisarui, prašau. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai. Džiaugiuosi galimybę dalyvauti šiuose diskusijose. Aštuonių kalinių, e, mirties bausmės aštuoniems kaliniams Indonezijoje vykdymas nuliūdino mus bei tarptautinė bendruomenė. Nebejoju, kad parlamento nariai taip pat išreikš didelį nusivylimą tuo, kas įvyko. ES laikosi tvirtos principinės pozicijos prieš mirties bausmę bet kokiais atvejais ir bet kokiamis aplinkybėmis ir siekia, kad mirties bausmė būtų panaikinta visame pasaulyje tai svarbiausias ES užsienio politikos tikslas, taip pat mūsų išorės žmogaus teisų politikos tikslas. Jis atsispindi ir mūsų įsipareigojimuose, e, es gairėse dėl mirties bausmės žmogaus teisų gairėse, kurias 1998-aisiais e, patvirtino Europos taryba ir kurios buvo peržiūrėtos 2013-aisiais. Europos Sąjunga mano, kad mirties bausmė yra žiauri ir nežmoniška bausmė ir niekada nebuvo įrodyta, kad ji gali atgrasyti nuo nusikaltimų. Europos sąjungos siekis panaikinti mirties bausmę susijęs su žmogaus orumo puoselėjimu bei progresyve žmogaus teisų raida. Bet, koks, bet kokia teisingumo klaida, kuri neišvengiama, bet kokia teisinė sistema šiuo atveju yra nepataisoma. Pastaruoju metu įvykdytos mirties bausmės yra ypač liūdinančios, nes anot jungtinių tautų nusikaltimai e, dėl narkotikų netitinka rimtų nusikaltimų apibriešties. Per savo užsienio politiką ES prisideda prie pasaulinių pastangų siekti mirties bausmės panaikinimo. Nuo 2003 iki 2012 šalių skaičius, kurios panaikino mirties bausmę įstatymais už visus nusikaltimus nuo 55 išaugo iki 57 nuo, nuo 2012 e, gruodžio 120 pasaulio šalių, nei trečdal, daugiau nei trečdalis pasaulio šalių e, įstatymais arba praktiškai e, uždraudė mirties bausmę. Situacija yra nevienoda. Pakistanas yra vienas iš labiausiai neraminančių nesenų pavyzdžių, kur pažeistas ilgalaikis moratoriumas ir išimtinai taikomos mirties bausmės terorizmu kaltinamiems asmenims. Šiais metais tokių mirties bausmių įvykdyta jau šimtas. Taip pat turime paminėti Kiniją, Iraką, Iraną ir Saudo Arabiją, šalis, kuriuose daugiausia pasaulyje pada, įvykdoma mirties bausmių, kai tuo tarpu didžioji dauguma a, Azijos šalių e, mirties bausmės egzistavimą numato savo įstatymuose. Dar penkios valstybės - Butanas, Kambodža, Nepalas, Mongolija ir Filipinai panaikino mirties bausmę. Šis nevienodas paveikslas regionuose apima ir e, siekimų apriboti mirties bausmės taikymą Kinijos, Singapūrė ir Tailande, bei atvejus, kur mirties bausmės atnaujintos Indijoje, Tailande, Pakistane, Vietname. Taip pat sustiprintas teisinis pagrindas mirties bausmiai Maldyvose. E, Indonezija yra, buvo sėkmingas perėjimo link demokratijos pavyzdys. Ji yra svarbi pietričių Azijos valstybė. Indonezija yra viena pagrindinių veikėjų ir ASEANO organizacijos nariai. E, vis svarbesnė tarptautinė veikėja, didžiojo dvidešimtuko nariai kurioje sparčiausiai pasaulyje auga vidurinė klasė ir kurioje yra labai didelė musulmonų populiacija. Indonezijoje yra gyvena 200 milijonų žmonių, tai yra trečia pagal dydį e, pasaulyje demokratinė valstybė, tačiau ji nepuoselėja visų mūsų puoselėjimų vertybių. Ironiška tai, kad šios mirties bausmės įvykdytos šalyje, kuri yra viena demokratiškiausių ir laisviausių pietričių Azijoje, kurioje veikia aktyvus ir daug galių turintis parlamentas, kurioje yra gyvybinga pilietinė visuomenė. Tai buvo siaubingas procesas aukoms ir jų šeimų nariams, nes procesas vyko lietai. E, vertinant mūsų konkrečius žingsnius, norėčiau pasakyti, kad vyriausiai įgaliotinė padarė tris pareiškimus, kuriuose apgailestauja dėl mirties bausmės taikymo Indonezijoje. Ir, ir Europos Sąjunga glaudžiai dirba su e, valstybėmis narėmis, kurių piliečiai laukia mirties bausmės įgyvendinimo. Vyriausiai įgaliotinė paragino Indonezijos valdžią e, atšaukti mirties bausmę, kuri jau paskelbta ir įvesti uh, galutinių mirties bausmės moratoriumą. ES institucijos ir e, pareigūnai pasitelkė visus diplomatinius kanalus kelti mirties bausmės klausimą su pašnekovais Indonezijoje. Mes taip pat e, rengiamės įgyvendinti regioninę informavimo kampaniją dėl mirties bausmės atsisakymo pietričių Azijoje, įtraukti pilietinę visuomenę ir asmenis. Aš žinau, kad šio parlamento nariai taip pat aktyviai dėjo visas pasnegas, kad įtikintų Indonezijos vyriausybę, jog būtina panaikinti mirties bausmę šalyje ir imtis e, pastangų pasipriešinant tolesniems mirties bausmių vykdymams. Mes visose savo pasisakymuose akcentuojame, kad mes gerbėme Indonezijos suverenumą. Mes taip pat pasiūlėme politinę pagalbą ir praktinę paramą kovojant su narko, prekyba narkotikais ir kita nusikalstama veikla, kuri kelia iššūkį Indonezijos visuomeniai. Noriu Jūs patikinti, kad mes ir toliau aktyviai dirbsime su Indonezijos institucijomis ir valdžia dėl mirties bausmės taikymo. Esu pasirengęs išklausyti Jūsų nuomonių, gerbiami nariai. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė komisarė. Ponas Donšo, trys minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mes nesame teisėjai, teisininkai, advokatai ir mes neturime spręsti, ar sulaikyti asmenys yra kalti ar ne Indonezijoje. Mes esame e, visuomenės atstovai, esame išrinkti savo piliečių ir atstovaujame vertybėms, kurių pagrindų turime reikalauti Indonezijos valdžios struktūrų, kad mūsų piliečiai, kaip ir kiti piliečiai, sulauktų teisingo teismo, nešališko teismo, kai atsižvelgiama į jų teisės, į gynybos procedūras. Visa eilė tų dalykų, kurie, kurių nebuvo numatyta, kad ir prancūzijos piliečiui, kuriam šiandien Indonezijoje grėsia mirties bausmė. Mes esame išrinkti asmenys, tad mums tenka pareiga e, pasmerkti mirties bausmę, kaip ir jūs, ką tik tai padarėte, nes uh, E, pagrindinių teisių e, hartijoje e, yra pasakyta, kad mes netaikome mirties bausmės. Mes esame atstovai žmonių, kurie yra pasipiktinę tą makabrišką sceną, kuri lydi visą egzekuciją nuteistų myriop žmonių Indonezijoje, kaip jūs teisingai paminėjot, ponė komisarė laiko lieka nedaug. ES yra Indonezijos partnerė. Mes lapkritį Džakartoje e, kaip tik vedėm dialogą dėl žmogaus teisų tarp Indonezijos ir ES. Mes pasiražėme su Indonezija bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimą. Mes Indonezijai e, teikiame lėšas aukštajam mokslui, gerai valdysenai šalyje dėkti. Tad negalime e, leisti, kad mūsų taip ir neišklausytų Indonezijos atstovai. Manau, kad šiandien Džakartoje mūsų atstovai turėtų būti kaip tik ten Džakartoje ir ginti Europos piliečius. Ir e, komunikatai ir politiniai žingsniai kol kas mandagus buvo, kad ir intensyvūs, bet nedavė laukiamo rezultato. Ir šiandien kyla svarbiausias klausimas. ES piliečiai prašo mūsų pagalbos, jie turi būti apginti. Tad kreipiuosi jūs ir prašyčiau ryštingą žinę perduoti Indonezijos e, valdžios struktūroms. Mes neginčiame to šalies suverenumo, mes e, pasisakome už kovą su narkotikais, tačiau taikant mirties bausmę taip, kaip tai daro Indonezijos valdžios struktūros šiandien, nuo ko kenčia, ar galbūt nukentės prancūzijos pilietis, mes bus pasiekta konkretesnių rezultatų. Ačiū. Ačiū kolegai Danžon. Kolegos Arnold nepastebėjau, tad leisiu jam dabar pasisakyti. Pirmininkė, norėjau pacituoti 162 taisyklę dėl to, kaip jūs uh, atšaukėte spontaniškus pasisakymus, nes ten sakoma, kad spontaniškas pasisakymams turi būti skirta, o negali būti skirta tam tikras laikas. Aš noriu paminėti apie moterį mano apylinkė, kuri yra Indonezijoje, laukia mirties bausmės dėl panašių kaltinimų. Ji buvo nuteista mirties bausmė nepaisant to, kad Prokurorai prašė ją įkalinti tiesiog, taigi norėjau išsakyti šį atvejį taip pat. Herr Kollege Arnold, wir haben hier Regeln und die Regeln heißen. Pone Arnold, mes turime taisyklės ir pagal jas yra pasakyta štai, kas vyks diskusija ir buvo nuspręsta, kad nebus spontaniškų pasisakymų procedūros ir nebus mėlynosios kortelės procedūros. Vidaus darbo tvarkos taisyklės sako, kad galite pasisakyti tik dėl posėdžių vedimo tvarkos, jūs negalite kalbėti dėl esmės klausimų. Ir dėl to jūs dabar žodžio negalite gauti. Kolegai Martin suteiksime žodį. Merci, monsieur. Ponas Martin, ačiū, ponė pirmininkė. Šalis didį yra ne tik savo gale, bet dar labiau savo idėjomis, e, savo dosnumu tada, kai reikia ginti istoriškai svarbius dalykus ponios ir ponai parlamentarai. Robertas Badinteris pasakė šios žodžius, ne aš esu jų autorius, 80-aisiais metais tai buvo pasakyta. Būtent e, tą patį signalą, tos pačius žodžius norėčiau perduoti Europos parlamentui, kad jie, tie žodžiai būtų perduoti Indonezijos valdžiai. Taip, ponė prezidente, Vudodo, jūs galite būti didis žmogus, jūs galite pasirodyti didis pasaulyje, jeigu jūsų gale pasitarnaus gyvybei. E, Indonezijos e, E, Indonezijoje vykdoma mirties bausmė. Niekas negali abejoti jūsų siekių išnaikinti narkotikus ir prekybą jais. Jūs nužudėte, miriop pasiuntėte aštuonis piliečius. Vieną indonezietį tarp jų ir Australijos, Brazilijos ir Nigerijos piliečius. E, tačiau yra dar apie šimtą žmonių mirties koridoriuje Indonezijoje. Ką dar norit tuo įrodyti? Ar bent žinote, kiek psichologiškai kenčia tie žmonės pasmerkti miriopį ir jų šeimos. Nepsibaigėtis ilgi metai laukiant mirties bausmės, metų metai, e, belaukiant to šviesos spindulėlio, kuris jis galbūt apšvies, e, parodydamas būdelio gailestingumą. E, be abejo, kova turi būti teisinga, tiesa turi būti išaiškinta tos minutės yra labai ilgos tiems įkalintiesiems, kai prokuroras atmeta jų malonės prašymus, kai šaltai atmetami tie prašymai ir paskelbiamas žodis mirtis. Noriu skirti žodį Serge Atlaui, jis yra prancūzijos pilietis, gyvenantis mano departamente. Jam buvo laikinai sustabdytas tos bausmės vykdymas. Dešimt metų tas žmogus kenčia siaubingas psichologinės kančias Jis iš tikrųjų e, jaučiasi, žinodamas, kad yra nekaltas, kenčia. Seržai, tu nesikaltas dėl to, kad nori teisingumo, kad nori gyventi, nesikaltas dėl to, kad nori vėl pamatyti savo keturis vaikus, nekaltas dėl to, kad kenti pats, kad kenčia tavo šeima. Būtent apie tave, apie tavo žmoną ir tavo vaikus galvoju šiandien, nes jie tavęs laukia laikykis Seržai, Prancūzija su tavim, Europa taip pat turėtų būti su tavim ir būtent šį signalą norėčiau pasiūsti labai aiškiai. Žan Žorės sakė, kad mirties bausmė yra priešinga tam, e, ką, e, kuo aukščiausių dėlų laikė žmonija jau 2000 metų. Neturi būti pasaulį taikoma mirties bausmė. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū, kolega. Dabar žodis kolegai Demesmaker. de executiecollega's van de acht ter dood veroordeelden eh, eerder deze week. Ponios ir ponai, mirt, aštuonių e, žmonių, aštuonių žmonėms mirties bausmės įvykdymas sukretė žmonės visame pasaulyje. EKR er frakcija taip pat e, pasipiktinusi yra ta barbariška bausme. Pagrindinių teisų hartijos antrame straipsnėje sakoma, kad vyriausybių ir valstybių vadovai turi būti priminti, jiems reikia priminti apie tą antrąjį straipsnį. Visi turi teisę į gyvenimą ir niekas negali būti nuteistas mirties, mirti. Mes gerbėme Indonezijos suverenitetą, jos jurisdikciją ir teisę priimti savo įstatymus. Visiškai suprantame, kad reikia kovoti su priekyba narkotikais. Indonezija yra moderni šalis ji užtikrina puikią ekonomikos augimą, tačiau neturime pamiršti kitų aspektų, yra įvairiausių e, problemų - žodžio laisvės, žmogaus teisų problemų, mirties bausmės vykdymas pažeidžia žmogaus teisės ir neturėtų būti vykdomas. Manau, kad reikėtų e, tą mirties bausmę e, uždaryti kalėjimą iki gyvos galvos. Žmonės nusikaltę turi kalėti, bet neturi būti žudomi. Kartu su Čalsu Tanoku parašėme laišką Indonezijos vyriausybę prašydami uh, atleisti tiems žmonėms, tačiau Indonezija neišklausė mūsų žodžių. Prašom užbaigti mirties bausmės vykdymą. Ačiū ponė Demesmakarį, dabar ponė Schakė. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Mes smarkiai, griežtai smerkėme mirties bausmės vykdymą sušaudant aštuonis tos žmonės, septyni iš jų netgi buvo, nebuvo Indonezijos piliečiai. Ne tik ES kartu su Australija griežtai reikalavo nevykdinti mirties bausmės. ES taip pat pasiūlė paramą Indonezijos valdžiai, kovojant su pirkimo narkotikais nusikaltelių e, nubaudimas įmanomas humaniškesniais būnais. E, ir prieš tai, aišku, turi būti vykdotas sąžiningas teismas. Mes e, raginame sustabdyti kitus mirties bausmės vykdymus Indonezijoje. Tačiau kolegos gėda tai, kad tą dieną, kai išgirdėjome tas baises žinias, Viktoras Orbanas, kurio partija vis dar yra EPP frakcijos narė, pasiūlė, kad mirties bausmė turėtų būti gražinta Vengrijoje. Tokie pasiūlymai yra visiškai netinkami. Kadangi ponas Orbanas puikiai žino, kad e, mirties bausmė Europoje yra uždrausta, e, ko mes turėtume didžiuotis, taip pat turime didžiuotis savo pastangomis e, panaikinti mirties bausmę ar jos taikymą kitose šalise, arba bent, kad būtų įverastas moratoriumas tokiam nežmogiškam nežmogiškoms bausmėms. Mes tą kartelę iškelime aukštai ir vis tiek dar ją kelsime aukščiau. E, reikia raginti tokias šalis e, kaip Indonezija, e, taip daryti taip pat. Jeigu tai padarytų taip pat rinktinės valstijos ir uždraustų mirties bausmę, turime dėti pastangas visame pasaulyje, dirbti su vyriausybėmis, nevyriausybinės organizacijomis, užtikrinant, kad mirties bausmė liktų praeities ženklas. Dėkoju. Poniai Veržė žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visoms frakcijoms už tai, kad šią diskusiją, kurios guoja e prašė, įtraukė mūsų darbo atvarkį. Mes daugelis iš mūsų pasisakome už kovą prieš mirties baumę. Mm, mes, jeigu nebūtumėm reagavę, nedelsdami, būtumėm netlikę savo pareigos. Aštuoni žmonės e, sulaukė mirties bausmės vykdymo, septyni užsieniečiai, vienas indonezietis, keturiolika egzekucijų nuo metų pradžios, o tarpu, kad keturioliktaisiais metais jų nebuvo, o penki tik tai mirties bausmės vykdymai 2013 metais. E, vėl Indonezijoje pasitelkta mirties bausmė ir už, už, už, tuo baudžiama už narkotikų priekybą e, Be abejo, e, Indonezijos prezidentas sako, kad taip kovojama prieš e, siaubingus narkotikų, prieš siaubingą narkotikų daromą žalą. E, šalis taikydama tokią bausmę pamiršta, kad dažnai tuo, ta prekyba užsima žmonės, kurie yra neturtingi ir kurie net, neturi jokių teisių gynybą dviejų australų, kuries, kuriems bausmė buvo įvykdyta, gegužės 12 dar irgi nebaigtas nagrinėti atvejs yra. 57 e, nuosprendžiai ir paskelbti už prekybą narkotikais, 27 m, užsieniečiai, 4 europiečiai, visi už prekybą narkotikais. E, ponas Seržat Laui 51 metų dirbo Indonezijos vienoje iš laboratorijų. Jis sakė, nežinojęs, kad laboratorija, kuris dirbo, ekstazį gamino. Jo šeimininkai tiesiog e, paprašė, kad jų atvejais būtų peržiūrėtas ir jie, dėja, tie žmonės neįtraukti į sąrašą tų, bus tai, kurie bus teisiami. Ir yra ir kitų žmonių, kurie būtų teisi šioje byloje daugelis liudytojų bando įrodyti, kad ponas Atlau yra nekaltas. E, Indonezijos prezidentas yra nacionalistas ir nori sukurti tokį įvaizdį, kuris, e, e, kurio esmė yra tokia, kad jis nepasiduoda užsienio spaudimui. Indonezijoje Seržat Atlaui atvejis sukėlė polemiką spaudoje ir Jakarta Glob, kuris yra pagrindinis Indonezijos laikraštis, taip pat užduotas klausimas, kokią kainą savo įvaizdžių moka Indonezija šiomis, dėl šių egzekucijų. Indonezijoje, kaip ir JAV, kaip ir Europoje, taip, yra mirties bausmės šalininkų. ES šiaip pasisako ponas Viktoras Orbanas. Laikas visiems kartu prieš tai reaguoti į tai ir nenusileisti kitų spaudimų. Ačiū. Ačiū, ponė Veržė. Dabar dviems minutėms, ponė Lochbiller. Ačiū, pirmininkė. Prieš, du met, prieš dvi dienas Indonezija aštuoniems žmonėms įvykdyta mirties, mirties bausmė. 2014 Indonezijoje nebuvo įvykdyta mirties bausmė, o šiemet jau 40 mirties bausmių įvykdyta. Visi nuteistieji buvo nuteisti dėl e, nusikaltimų susijusių su narkotikais. Pagal tarptautinę teisę tik už pačius sunkiausius nusikaltimus galima taikyti mirties bausmę. Pastarėjai įvykiai Indonezijoje parodo, kad piknaudžiaujama tarptautiniais standartais dėl mirties bausmės. Kai kurie kaliniai, pavyzdžiui, neturėjo galimybę, neturėjo teisės į advokatą, vertėją, žodžiu ar vertėją raštu savo įkalinimo metu. Ponas Golato e, pasidarė šizofreniku ir pagal tarptautinę teisę negalima vykdyti mirties bausmės žmonėms su psichikos susirgymais. Indonezija mano, kad mirties bausmė atgrasys kitus nuo e, nusikaltimų susijusių su narkotikais, bet nėra faktų įrodančių, kad taip yra. Jungtinių tautų studija taip pat atskleidžia, kad mirties bausmė neturi jokio atgrasomojo poveikio, lyginant su e, įkalinimu iki gyvos galvos. Raginame Indonezijos vyriausybę atidėti kitus suplanuotus, e, kitas suplanuotas mirties bausmės ir paskelbti mirties bausmės moratoriumą kaip žingsnį link visiško mirties bausmės atsisakymo. Indonezija galėtų nusiųsti svarbų signalą e, kitoms regiono valstybėms, jei nuspręstų tai pasielgti. Ačiū, ponė Lochbiller. Dabar dviem, žod... dviem minutės ponas Kastaldo. Ačiū, pirmininkė. visi girdėjome apie turistų mėgstamas vietas Indonezijoje. Tačiau mirties e, bausmė e, toje šalyje yra įgyvendinama vietovėje, kurios niekas negali pasiekti. Žmonės, kuriems ta mirties bausmė vykdoma, vedami į ją surakintomis rankomis, į tą vietą surakintomis rankomis ir uždengtais veidais mes, europiečiai, italai, esame žmonės, galime tik smerkti mirties bausmę. Mes netikime, kad, e, žmonių, kad žmonės gali būti aukojami. Mes raginame ne tik paskelbti mirties bausmės moratoriumą, bet ir visiškai jos atsisakyti. Kaip daugelis kalbėjo, tie, kurie šiandien palaiko mirties bausmę, yra patys arčiau žmogžudžių nei tų, su kuriais jie bando kartoti, su, su, su kuriais jie bando kovoti. Ačiū, ponė Kasteldo, dabar e, žodis komisijos nariui Mimicai. Ačiū, pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Buvo puikus apsikeitimas nuomonėmis. Aišku, jums, ačiū Jums už Jūsų pasisakymo iškumą ir tikslingumą. Noriu patikinti Jūs, kad ES yra įsipareigojusi toliau palaikyti ryšius su Indonezijos e, vyriausybė, vietos E, veikėjais e, siekiant panaikinti mirties bausmę Indonezijoje. Ir šiuo tikslu mes iki galo panaudosime įvairias priemonės, kurias turime savo dispozicijoje. Pareiškimus, demaršus, dialogą, kad mūsų balsas būtų išgirstas, bet taip pat klausysimės e, apie tai, kokios yra kliūtis pokyčiams, kad būtų galima jas šalinti efektyviau. Kaip Indonezijos draugai mes raginame jos valdžią ir prezidentą paskelbti netidėliotiną moratoriumą mirties bausmės naudojimai. Ačiū. Ačiū e, komisaro Mimicai, baigiame diskusiją.